baigtos, balsavimas vyks rytoj. Dabar bus keli pranešimai pagal 217 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Buvo paprašyta balsuoti dėl patikslinimų, kurie buvo vakar paskelbti 17.30 min. E, tačiau, tiksliau, kadangi jokių prašymų nebuvo jų patikslinti, tai <clears throat> mes laikome šias korektūras patvirtintomis.